Na, padaryti jums pranešimą. 68 nariai pagal 105 e, darbo tvarkos taisyklę pasipriešina konkomiteto sprendimui neprieštarauti komisijos deleguotajam reglamentui 2014 m. spalio 21 priimtam papildančiam direktyvą 214-59 ES dėl Europos parlamento ir tarybos patvirtinta 14 metų gegužės 15 dieną dėl eksantė įnašų ir rekomendacija bus pateikta balsavimo ketvirtadienį per balsavimo sesiją. Pakeitimus galima pateikti šiandien iki 17 valandos, o terminas atskiriems e, balsavimams, balsavimams dalimis e, ar vardiniams yra 19 valandas.